minėti darbo atvarkės klausimą susijusi su parlamento pirmininko rinkimu, kadangi pirmininką jau išrinkome. Dabar perėsime prie pirmininko pavaduotojų rinkimo. Nominacijoms skirti siūlau terminą iki 1 valandos, iki 13 valandos. Savo siūlomus kandidatus rekomenduokite generaliniam sekretoriatui 00101 Louis Vais pastate. panoraminėme biure. Tikiuosi, procedūra jums aiški, posėdį šiam kartui sustabdome ir tęsime trečią valandą. Okay. It's fine. Okay. Thank you.